Pradėkime nuo pono Aliste. Dėk. Taigi, ponas Alsteris, žodis jums. Paaiškinkite, dėl kas saka pranešimo motyvus. Ačiū pirmininkė. Vis daugiau ir daugiau mano rinkėjų mato, kaip sunku yra išgyventi. Aš paskui pasižiūriu tokį pranešimą ir matau, kad 1,6 milijardo Europos gyventojų mokesčių mokėtojų pinigų yra skiriama šiam dalykui, tai yra Europos parlamentui. Ir, ir paskui pamatau, kad 9,3 milijono buvo išvaistyti, išdalyti politinėms partijoms veikiančiams parlamente. Ir aš matau, dar kartą, kad sakoma, jog reikia 30 procentų sumažinti CO2 išmetalus iki 20 metų, tačiau niekur nepasakyta apie baisiausius išmetalus emisijas. Tai yra nebūtinos nereikalingos kelionės į šią vietą 12 kartų per metus. Šis pranešimas yra baisus ta prasme, kad išryškina baisų parlamento elgesį. Ačiū. Dėkuoju, ponas Alisteri. Pone Sinot, dėl, šio, dėl to paties pranešimo. Vienai minutiai. Jos nėra, ponas Korbet. Ačiū, ponas pirmininkė norėčiau įdėti į kontekstą pono Alister pasisakymą. Kiekvienam piliečiui Europos parlamentas kainuoja 100,74 svaro. Aš kalbu apie svarus dėl pono Alister. Tai per metus. O bendruomenių rūmai piliečiams Britanijos kainuoja 5,75 svaro per metus, lordų rūmai 1,77 svarus kiekvienam Junktinės karalystės piliečiui. Kitaip tariant, šis parlamentas yra, šį parlamentą išlaikyti piliečiams yra kur kas pigiau. Bet tai nereiškia, kad mes turime miegoti ant laurų, mes turime būti budrus ir mažinti išlaidas. Ponas Elster kalbėjo apie 12 sesijų, kurios nepaprastai daug kainuoja ir vyksta Strasbūre tos sesijos. Aš e, sakyčiau, kad tai teisingas pastebėjimas, bet sprendimas nepriklauso nuo Europos parlamentų, o nuo valstybių narių, kurios dėje Edimburgė, pirmininkaujant Džonui Meidžorui, įpareigojo, susaistė Europos parlamentą atvykti čia 12 e, kartų per metus ir aš prašau, kad valstybės narės persvarstytų šį sprendimą. Dabar e, ponas, ponas Korbet, gal galėtumėte tęsti paaiškinimus e, dėl kito pranešimo. Astrid, please, Mr. Corbett. I, I continue, right. Dabar dėl Sondergaard pranešimo, ponia Korvit. Tarybos biudžeto vykdymo patvirtinimas ir vėl džentelmenų susitarimas prisimenamas, kuris e, buvo sudarytas kažkada tarp komisijos ir tarybos, e, kad kiekviena institucija mm, lieka atsakinga už savo biudžetą ir nekvesenuoja viena kitos veiksmų. Ir aš manyčiau, kad reiktų jį peržiūrėti. Ne tik dėl to, kadangi tarybos biudžete yra ne tik šios institucijos administracinis biudžetas, bet jame yra biudžetas, kuris ateityje auks ir yra skirtas išorės politikos veiksmams finansuoti. Džentelmenų sus sutarimas niekada nebuvo e, skirtas apsaugoti vykdomasias funkcijas nuo parlamento priežiūros. Ir mes norėtumėme paraginti tarybą pergalvoti savo poziciją. Dėl Kazaka pranešimo dabar. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš balsuodama susilaikiau Tai balsuodama dėl šio pranešimo, nes e, ne viskas yra tikslu šiame pranešime ir e, taip pat kilo man abejonių dėl savanoriško pensijų fondo. Ponas Kanbendit gali būti ramus, čia mokesčių mokėtojų pinigai nebus e, paliesti, mm, nieko čia neketinama daryti blogo. Ir jeigu jis laikosi nuomonėse, kad fondo nariai tarp parlamentarų turėjo susilaikyti, tai jis turėtų pirmą pasižiūrėti, kas darosi jo kieme. Juk jis dalyvavo balsuojant dėl mm, biudžeto, tai reiškia, balsavo dėl savo dienpinigių. reiškęs, kad jis nori skaidrumo tik kitiems ir jis pats dirba kai kuriuose komitetuose, dėl kurių sprendimų neturėtų balsuoti. Todėl nereikia laidyti tokių pareiškimų spaudai ir panašiai. Kaip 68-ųjų kartos atstovas jis turėtų uh, elgtis atsaking, atsakingiau ir Mm, tokie pasisakymai net padaryti frakcijų vadovų nieko nekeičia dėl parlamento teisinių įsipareigojimų, kurie yra nustatyti tvirtai ir negryžtamai. Agencias... Dabar dėl Fielner pranešimo, dėl agentūrų, ponas Kalangam. Kuris nori paaiškinti baigti savo balsavimą ir dėl tikau pranešimo ir dėl. Dar vieno pranešimo. Bet pono Kalono nėra. Taigi šią temą baigiame. Toliau ponas Hanen dėl Fielner pranešimo. Ačiū pirmininkė, mes ką tik balsavome dėl daugybės agentūrų finansavimo, vaisto agentūros, išorės sienų agentūros, kokios yra dar aviacijos saugumo ir taip toliau. Mano, aš norėčiau paprieštarauti dėl to, dėl trijų priežasčių, kaip euroskeptikas, taip pat pateiksiu teisinį argumentą ir dar vieną argumentą. Uh, Kaip euroskeptikas aš galiu pasakyti, kad viskas akivaizdu ir to nereikėtų daryti ES lygių. Teisinis argumentas. Šioms agentūroms būtų suteikta, suteikti įgaliojimai Lisabono sutartimi, tačiau kol kas jos teisinio pagrindo neturi. Ir demokratinis argumentas. Manau, kad jis turėtų patikti ir feder, kolegoms federalistams. Uh, Kai šis e, parlamentas e, numato savo kasdienę veiklą, turiu pasakyti, kad mes niekada praktiškai nesilankome tose agentūrose, o kaip ir tikimės, kad jos vykdys savo veiklą, o mes tiesiog pasirašome čekius. Manau, kad vis dėlto reikėtų suteikti daugiau įgaliojimų toms agentūroms, būtent taip veikia demokratija ir visi turėtume suvokti tam tikrą pavojų. Tiene pedidas? Ačiū ponui Haner. Pone Siri prašė pasisakyti dėl daugelio balsavimo paaiškinimų. Norėčiau paraginti ją iš karto pateikti visus paaiškinimus. Dabar žodis jums, ponė. Prašau paaiškinti visus balsavimus iš eilės. Mano pavar... vardas yra Sirijo, pavardė yra Ovir. Ačiū. Tikrai noriu pateikti keletą balsavimo paaiškinimų, anksčiau to niekada nedariau ir man pasirodė, kad svarbu šiandien būtų tai padaryti. Pirmiausia, norėčiau pakalbėti apie pono Kausės pranešimą už kurį balsavau, taip pat e, pritariu ir komisijai. Du reglamentai, kurie reglamentuoja šį klausimą, turi būti sujungti į vieną. Tai būtų pagristas žingsnis demokratijos link ir mažesnės biurokratinės naštos link. Dar norėčiau pakalbėti apie pono Kos pranešimą. Jam taip pat pritariau naujas reglamentas šioje srityje bus nuoseklesnis, ypač turint galvoje problemos tarptautinį pobūdį. Be to turėtume svarstyti galimybę atlikti visos Europos tyrimus registruose ir apginti klientus nuo nesažiningos konkurencijos. Toliau, pono Groš pranešimas. Jam aš taip pat pritariau, nes Jis skirtas transporto klausimams ir ten kalbama apie vidaus rinkos efektyvumo didinimą, administracinių išlaidų mažinimą ir konkurencijos didinimą. Mano nuomonė, norint sukurti integruotą bendrą rinką ES, reikia panaikinti valstybių narių vidaus rinkos apribojimus ir tai padaryti kaip galima greičiau. Dar vienas pranešimas ponios Tikau pranešimas, pastatų energinis naudingumas. Pritariau šiam pranešimui, nes manau, kad jis padeda reaguoti į iššūkį šioje srityje, galėtume užtikrinti dami didesnį energinį efektyvumą staupyti 20 procentų energijos. Kalbant apie investicijas į energinį naudingumą, reikėtų pasakyti, kad tai turėtų padėti atgaivinti Europos ekonomiką nes šioje srityje investicijos sukurtų galbūt netgi daugiau darbo vietų nei tradiciškai investuojant ir be to tai padėtų siekti mūsų tikslo mažinti CO2 išmetimus. Tai padėtų sukurti daugiau darbo vietų ir sumažintų mūsų priklaus, didėjančią priklausomybę nuo išorės energijos šaltinių. Dabar pono Gauzės pranešimas, kredito reitingo agentūros. Balsavau už šį pranešimą, nes šioje srityje yra problemų, ypač kalbant apie priežiūrą. Šios agentūros prisidėjo prie pasaulinės krizės atsiradimo. reitingo agentūrų priežiūra yra pasaulinė, tačiau tos agentūros veikia įvairiose vietose. Manau, kad Europos teisės aktas čia būtų veiksmingas. Jis turėtų padėti įveikti sunkumus, o ir mes turėtume bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis šioje srityje. Dar vienas pranešimas. Keleivių teisės keliaujant vidaus vandenimis ir jūra. Šis pranešimas, šiame prašyme kalbama apie e, keleivių vienodas teisės visoje Europos Sąjungoje. Toliau pono Albertinį pranešimas apie e, autobusų ir tolimojo susisiekimo, miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų keleivių teisės, balsavau už šį pranešimą, nes manau, kad ten matytos priemonės turėtų padėti panaikinti skirtumus ir neligybę Europoje, kuri dar egzistuoja. E, bet priemonių jau įmamasi geležinkelių ir oro transporto srityje. Čia Įmonėms nustatoma daug naujų įpareigojimų ir joms reikėtų šiek tiek daugiau laiko, kad jų veikla atitiktų naujas, kad jos užtikrintų, jog jų veikla atitiks naujas taisyklės. Kitas pranešimas - pažangiosios kelių transporto sistemos. Šios sistemos tikrai pasirodė esančios veiksmingos, susisiekimas tapo saugesnis ir E, be to jos padeda siekti ir politinio tikslo. Tai yra užtikrinti švaresnį transporto sektorių. Balsavau už šį pranešimą. Toliau pono Ulrik Stokman pranešimas, antroji Marko Polo programa. Vertėjo paremti šį pranešimą, kadangi pagal šią programą turėtume sugebėti sumažinti transporto grūstis imtis geresnių aplinkos saugos priemonių ir skatinti intermodalinį transportą. Tačiau šiek tiek nerimauju dėl to, kad kasmet teikiamos paraiškos dėl finansinės paramos ir galimų finansuoti projektų skaičius kiek, kiekvienais metais vis mažinamas. Parėmiau ir pono Dušon pranešimą, nes geležinkelių transportas ES e, transporto sistemoje atlieka svarbu vaidmenį, net ir dabar, nors ir sumažėjo krovinių pervežimai geležinkeliais. Parėmiau šį pranešimą, nes pritariu pranešėjui, dėl to, kad e, šį teisės aktą reikia parengti taip, kad geležinkelio transporto sistemos būtų veiksmingos, efektyvios visiems naudotojams. Šyrit kalbėjome apie pranešimus susijusius su sveikatos paketu. Balsavome e, už, dėl pranešimo, dėl pacientų teisių e, gaunant sveikatos priežiūros paslaugos kitose valstybėse. Parėmiau šį pranešimą. Nemanau, kad teisininkai čia turėtų renkti teisės aktus. Politikai, o tiksliau parlamento nariai, kuriuos išrinko piliečiai, turi atlikti šį darbą. Ir tikrai e, atėjo laikas patvirtinti tą direktyvą. Toliau pono trakatelis. Pranešimas dėl retų lygų. Juo mes pratesėme diskusiją apie pacientų teisės balsavau už šį pranešimą, bet nepritariau 15 pakeitimui, nes tai yra praėjusio amžiaus atgyvena ir čia mes neturėtume kalbėti apie genetinius tyrimus. Toliau pranešimas apie miesto susisiekimą judumo, judumą mieste. Vertėjo paremti šį pranešimą. Manau, kad tikrai atėjo laikas parengti atskirą judumo mieste strategiją. Ir galiausiai ponios, ponios Anne Jensen pranešimas apie pažangesias transporto sistemas ir veiksmų planą šioje srityje. To pranešimo centre kalbama apie saveikumą ir standartizavimą. Todėl šis pranešimas nusipelnė mano paramos. Ačiū. Pone Haninai, aš nepastebėjau, kad jūs dar norite paaiškinti balsavimą, taigi prašom dėl kredito reitingavo agentūrų. Pone Pirminkė, šiandien mūsų nacionalinio poeto gimimo diena, gal jis didžiausias dramaturgas ir rašytojas žmonijos istorijoje. Ir Šekspyras savo, kaip galvojame apie Šekspyro kūrybą, tai galime pasiremti kiekvienoje vos nesituacijoje jo e, kūrybą. Ir jeigu dabar prisiminsime dramą Richardas II, tai man atrodo, kad jinai labai gerai atspindi mūsų biudžeto situaciją. Ten kalbama apie žemę, kuri dabar kenčia ir, ir galiu pasakyti, kad tą patį apibūdinimą galima pritaikyti ir Lisabono sutarčiai ar Europos Sąjungai. Ir ten kalbama taip pat apie Angliją, kuri kažkada norėjo užkariauti kitus ir gėdingai pralaimėjo. Taigi tiek aš norėjau pasakyti, ponas pirmininkė. ¿eh? Aš nežinau, kad jūs tokios poetiškos sielos, ponė Hanenai. Dabar tikiaus pranešimas dėl pastatų. E, dėkui, ponas pirmininkė. Manau, kai balsuojame dėl klausimų Europos parlamente, visuomet turėtume būti tikri, kad vadovauja, kad mes parodysime moralinį pavyzdį. Kai kalbame apie e, pastatų energinį efektyvumą, tai aš manau, kad e, mes ir Europoje, e, ir valstybių sąjungos, ir ir valstybių narių ir vietos lygmenių galime daug ką padaryti, bet mes turime parodyti lyderystę. Kita vertus, kaip galime kalbėti apie pastatų e, energinį efektyvumą, kai mes dirbame dviejose rūmuose - Briuselėje ir Strasbūre. Kaip apie CO2 emisijas, kalbu apie parlamento pastatą Strasbūre, šimtus tūkstančių tonų CO2 emisijų išmetame į orą kas metu keliaudami ir manau, kad reikėtų uždaryti parlamentą Strasbūre. Pone Kamal, jūs turėjote paaiškinti ir savo balsavimą dėl baus pranešimo, ar norite tą padaryti? Aš norėčiau pagerbti kolegą. E, John Bowis, turėtume visi jam palinkėti kuo greičiau pasveikti ir džiugu, kad jis pasinaudojo sveikatos apsaugos sistema kitoje šalyje, būdamas Britanijos pilietis, jisai pasinaudojo sveikatos apsaugos paslaugomis Belgijoje. Tai yra keletas žingsnių teigiama linkme piliečiams visoje Europos Sąjungoje. Žmonės dabar galės nuspręsti, kur jie nori uh, gauti sveikatos apsaugos paslaugas. Jeigu pasižiūrėsime į e, tai, kaip e, įvairiose šalyse pacientai pasveiksta, tai jeigu pacientai bus, e, turės teisę pasirinkti, kur aš, jie turės galimybę pasirinkti, kur jie greičiausiai pagis. Man atrodo, tai yra teigiamas žingsnis teisinga linkme. Aišku, aš labai dažnai kalbėdamas kritikuoju vairias iniciatyvas šiame parlamente, bet uh, E, šis dalykas yra pozityvus ir mes turėtume suteikti geresnės paslaugas visiems piliečiams Europos Sąjungoje. La senjora Roitova. Ačiū ponui Kamal. Pone Roitova norėtų pateikti motyvus dėl Kazako ir dėl Kraulio pranešimų. Taigi žodis jai. Ačiū ponė pirmininkė. Aš balsavau prieš Kazak. Tai yra nebalsavau už Kazak pranešimą, kur kalbama apie e, pensijų fondą e, ir aš susilaikiau, nes taip pat esu šio pensijos, pensijų fondo dalyvė ir dėl trakatelio pranešimų nebalsavau dėl bio etinių savo įsitikinimų. O ponės pirmininkas, ar jūs manęs klausotės? Galiu tęsti. Dabar dėl trakatelio pranešimo protokolai pakartosiu, kad nebalsavau. O dėl kraulio pranešimų balsavau prieš jį, kadangi jis nėra nuseklus e, ir reiktų geriau rūpintis mūsų menininkais, mums reikia e, taip pat pasirūpinti autorių teisų agentūrų veikla, jos renka autorinius atlyginimus. Ir e, tik dalį gauna patys menininkai visų autorinių pajamų, visą kitą susirenka įvairiausios organizacijos ir agentūros. Dabar nauji pradedantis menininkai tikrai nelaimės iš viso to, tai pakenks archyvums, e, e, kitoms įrašų saugojimo vietoms. Taigi tai nėra pati geriausia išeitis. Ačiū. Pone Fure norėtų paaiškinti motyvus dėl Jensen pranešimo ir dėl Bišon. Taigi, ponė Fure, žodis jums du jūsų paaiškinimai. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėl Jensen pranešimo balsavau už jį Čia kalbama apie pasiūlymą dėl direktyvos, dėl pažangių transporto sistemų sukūrimo. Čia tarpusavio sąveikia užtikrinimą e, sausumos transporte tarp skirtingų rūšių. Reikia tokią sąveiką skatinti, nes tai padės padidinti transporto priemonių saugumą. Tačiau šis pasiūlymas direktyvos e, bus naudingas tik tuomet, kai bus taikomas visoje Europoje. Tai turėtų leisti sumažinti mirčių skaičių Europos keliuose, taip pat sumažinti sužeidimų riziką. O mes juk esame įsipareigoję iki dešimtųjų metų žuvusių skaičius mažinti per pusę, lygintant su 2000-aisiais. Taigi mes turime dar daug ką padaryti saugų sumos transporto kelyje. Svarbu, kad viskas būtų tinkamai suderinta ir Visą tai padės išgelbėti naujas gyvybės, yra numatytos sankcijos vairuotojams, kurie mm, e, pažiūrėk, kelių teismo taisyklės, net jei tai padaro ne mm, gimtinėje. Taip pat dėl transporto koridorių sukūrimo yra labai svarbus dėl gėžiai linkelių tinklo. E, norime užtikrinti e, padaryti konkurencingą geležinkelių transportą ir krovinių pervežimą. Geležinkeliais dėja kol kas situacija nėra gera, nepavyksta tvarkarašių laikytis, tačiau įmonės naudojasi pakankamai plačiai transportuoti krovinius e, per geležinkelius. Reikia panašų patrauklumą didinti. Tačiau jeigu kroviniai yra pergabinami keliais, Tai reiškia anglės dvideginio emisijų išaugimą. Ir tikiuosi, kad e, mes rasime geresnį ir veiksmingesnį sprendimą geležinkelio transportui. Dabar žodis ponui posal dėl trakatelio. Pranešimą aš balsavau prieš jį dėl skandalingoje 15 pakeitimo, kuris sulygina lygų gydymą, gydymą su nežuvusiu, ne, negimusiu žmonių žudimu. Tai yra visiškai nepateisina ir mes norime ginti teisę į gyvybę, o visa tai yra pažeidžiama. Ir gyvybė m, mm, turi teisę atsirasti ir gimti, net jeigu ji serga kažkokia lyga. Ir man panašus pranešim kaip trakatėlio yra nepriimtini. 15 pakeitimas apskritai yra skandalas, jis teršia mūsų parlamento reputaciją ir mes turime skirti daugiau dėmesio negimusios gyvybės apsaugai. Ačiū, ponia Pusalt. Dėl e, OD, ponia Greslė. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš Pirmą kartą balsuodama dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo balsavau prieš e, patvirtinimą komisijai. Kodėlgi aš taip padariau? Pirmiausia, taip nutiko dėl to, kaip komisija e, valdė Rumunijos ir Bulgarijos e, reikalus, daug pinigų investuota ten ir jie visi dingo, Komisija vos 8 metais pradėjo bandyti išaldyti lėšų judėjimą, 7 metais daug pinigų dingo, ten be, beveik nėra funkcionuojančių kontrolės sistemų. E, Rumunijoje yra milžiniška korupcija, didelės problemos teis, teisės, teisės saugos struktūrose. Todėl e, savo balsu aš norėčiau pasiūsti signalą komisijai, jog ji e, turėtų trakt, kitaip traktuoti būsimasias narės ir jei ji mato kažkokių problemų, tai turėtų iš kartos jas spręsti. Todėl raginu komisiją padėti e, kitoms šioms šalims sustiprinti savo finansinės kontrolės sistemas, pašalinti esamus trūkumus, nes ši problema yra didelė ir baisi visai Europai. Ačiū, ponė Greslė. Darome pertrauką iki 15 valandos.